Hello everyone, good afternoon. Labas, laba diena visiems. Pirmiausiai norėčiau paraginti vertėjus kreiptis į mus, bet e, kad girdėtumėte, ką jie sako, užsteikite ausinės. Sveiki, šiandieną 35 dieną tęsiasi mūsų protestas dėl vienašališko primetimo darbo sąlygų, kurios nėra subalansuotos. Ta padarė administracija ir mes norime informuoti Jums, kad dirbsime ne ilgiau, kaip numatyta pagal darbo tvarkę. Dėkojame už supratimą. Jeigu niekas neprieštaraujate darbo tvarkiai, tai laikykime, kad ji yra patvirtinta. Kadangi teisėjai kuros periodo laiko pabaigoje susidarė didelis darbo krūvis. E, koordinatoriai priėmė sprendimus dėl komisijos pasiūlymų. Dėl to neskiriame Envi nuomonės pranešėjo ir nebus nuomonės projekto dėl visos eilės dokumentų. Ir mūsų komitete patvirtinti pakeitimai bus pateikti pirmininkės vardu. Dabar noriu pasakyti, kokie yra tie dokumentai. Tai yra Sąjungos kosmoso programa ir mm, kosmoso programos agentūra. Terminas pateikti pakeitimams rugsėjo 25 diena. Kitas klausimas - mechanizmas skirtas teisinėms kliūtims ir administracinėms pašalinti tarptautinėse mm, situacijose. Pakeitimus e, pateikti galima iki 25 rugsėjo e, padangų e, ženklinimas 25 rugsėjo e, rengimosi narystai priema taip pat iki 25 rugsėjo ir taip pat motorinių transporto priemonių tipo tvirtinimas, prie, priekabų tipo tvirtinimas, siekiant už, užtikrinti didesnį saugumą terminas pakeitimams rugsėjo 26 diena mūsų komitete. E, kaiminystės plėtros ir tarptautinio bendravimo priemonė, terminas 26 rugsėjo taip pat pakeitimams pateikti. E, dar vienas pranešimas. E, dėl to, kad susikaupė daug darbų, surenksime neįlinį susirinkimą komiteto pirmadienį, spalio pirmą dieną nuo 19 iki 21 valandos. Balsuosime dėl tam tikrų nuomonių, kurias reikia patvirtinti skubiai ir jūs gausite atitinkamų laikų darbo tvarkės projektą. E, ataskaita apie Envi apsilankymą DG Sante, Dubline ir Grange Airijoje. E, vyko šis apsilankimas e, balandžio 4-6. Šiandieną verčiama 21 kalbą ir kaip visada galite sekti posėdį internetu, taip pat ir interneto puslapyje rasite visus dokumentus koordinatorių sprendimai yra elektroninė forma jums išplatinti, jeigu niekas neprieštarauja. E, turiniui, tai bus laikoma, kad patvirtintas jis. Dabar kitas klausimas - ES kitų metų biudžetas visi skyriai. Aš esu pranešėja ir norėčiau aptarti keletą žodžių. Gegužės 23 dieną komisija pateikė pasiūlymą dėl kitų metų biudžeto Tai yra šeštasis biudžetas pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, akcentas augimas, solidarumas ir saugumas. 19 e, metams e, siek siūloma 166 milijardus įsipareigojams, tai daugiau 3 procentais negu 18 metais. Ir 149 milijardai mokėjimams, taip pat 3 procentų e, padidėjimas lygnant su šiais metais. Savo nuomonės projekte aš noriu akcentuoti, kad reikėtų siekti, kad 20 procentų tikslas e, lėšoms skirtoms su klimato kaitos E, dalykais būtų užtikrinta, nes e, didelė dalis dokumentų bus susiję ir veiksmų su e, šia sritimi. Aš taip pat raginu skirti deramą, deramas lėšas biovairovai apsaugoti ir taip pat noriu pasakyti, kad reikia daugiau finansinių e, žmogiškų išteklių atitikamus agentūroms, kad jos galėtų e, vykdyti savo uždavinius. Taip pat tai leis mums taikyti mokslinį požiūrį plačiau ES. Dar norėčiau pasakyti, kad e, bandomieji projektai, parengėmiai veiksmai visą trukmę turi būti finansuojami tam, kad būtų galima išplėtoti jų potencialą 33 pasiūlymai tokiems projektams ar veiksmams e, yra pateikti iš anksniam vertinimui. Balandžio pabaigoje mūsų komitetas tą padarė, nusintė šios dokumentus e, komisija, iš viso parlamentas 144 tokius dokumentus nusintė ir noriu pasakyti, kad sulauksime Liepos mėnesį išvadų ir jeigu bus e, pritarta pasiūlymams ir jie taps biudžeto dalimi, tai reikės e, teikti pakeitimus biudžetui iki Liepos 11 dienos 11 valandos. Ir Envi taip pat tas terminas galioja. Panašiai dirbome keletą pastarųjų metų ir e, pirminkės įpareigoja, e, esant tai situacijai, pasiūlyti atstatyti 19 e, metų biudžeto pasiūlymus, kur komisija siūlo, kur taryba, atsiprašau, siūlo sumažinti lėšas. Dabar reakcijos ponas Pots. Ponios Kadenbach E, nėra šiandien, nes ji turi dirbti kitame komitete, bet ji nori padėkoti Jums už Jūsų mintis e, maisto sauga, aplinkos apsauga tai yra svarbiausi dalykai. Ir Ir taip pat e, ponia Kanbach nori pritarti paranešėjai dėl kitų metų biudžetui, akcentuojant bioįvairovę, nes bioįvairovės praradimas yra labai rimta problema, tai susijęs su klimato kaita, mes turime dirbti šioje srityje. Ir reikia, kad biovairovės aspektai būtų integruoti į kitas rytis. Taip pat reikia kitais metais numatyti pakankamą finansavimą įvairiems projektams ir užtikrinti sinergijas tarp įvairių finansavimo šaltinių ir e, nuomonė išsakyta ne, dėl kitų, ne tik tai e, dėl kitų metų biudžetų to, bet reikia pasakyti, ką mes galvome apie kitą daugiametę finansinę programą. Mes nu, išsakėme mūsų prioritetus ponui Vijoti ir reikia siekti didesnio augimo, taip pat reikia plėtoti bėvo, priemonės skirtas bioįvairovė užtikrinti ir reikia taip pat apicingos ES sveikatos apsaugos politikos, kuri papildytų valstybių e, narių veiksmus dėl agentūrų. Vertai prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau. Taip pat reikia daugiau finansinių ir žmogiškųjų išteklių tam tikros agentūroms, kad jos galėtų atlikti savo uždavinius. Ir mūsų pranešėja pateiks atitinkamus pakeitimus. Norėčiau aš asmeniškai prisijungti prie ponios Kanbach ir pasakyti, kad mes e, turime dėmesį pakankamą skirti kitais metais agentūroms, kurios užsima e, migrantų klausimais, bet nereikia pamiršti tokių agentūrų kaip EFSA, kuri e, turės taip pat įvykdyti papildomus uždavinius atsirandančius. Dėkoju. Ponas Omaržiai, dėkoju, gerimo pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pasiūlymus pateiktus. E, jie atspindi mums aktualiausius klausimus, taip pat ir mūsų frakcija aktualius klausimus. Norėčiau dar kartą Jums priminti taip pat, kad e, yra atotrukis tarp biudžeto svarstymo ir skiriamų lėšų ir bioįvairovės praradimo. Uh, Mūsų posėdis yra dabar transliuojamas internetu ir visiems, kurie mūsų klauso, norėčiau paminėti keletą skaičių. Mes žinome, kad kiekvieną dieną 5 procentai e, įvairių rūšių išnyksta kasdien. 41 procentas vandens gyvių e, gali išnykti. Taip pat žinome, kad pastaraisiais 30 metų labai išnyko daug koralų. 30 e, tūkstančių žuvų, e, roplių e, gyvena, bet nuo 1970 metų išnyko 30 procentų jų. 25 tūkstančiai yra rūšių, yra jungtinių tautų raudoname, raudonoje knygoje. Ir 2016 metais e, sudarytoje knygoje, sudarėme sąraše, labai daug iš tų rūšių yra arba konstatuota ties išnykimo riba, arba gali visai išnykti. 415 tūkstančių e, dabar bėra Afrikoje rūšių, e, lyginant su daugiau negu 2 milijonais prieš šimtą metų. Matome, kad e, daug rūšių išnyko Prancūzijoje, mano šalyje labai daug paukščių išnyko per 15 metų matome labai rimtas tendencijas. Jeigu ir toliau viskas vyks kaip dabar, 2005 metais nebeliks nei žuvų, nei kitų e, jūros gyvūnų ir nebus, nebus įmanoma prekiauti tomis rūšimis ši situacija yra tikrai tragiška ir mes turime ieškoti atsako, kuris e, atitiktų iššūkius. Reikia ieškoti atsako biudžetinėmis priemonėmis. ES LIFE turi labai svarbę programą. Tai yra vienintelė beje programa, kuri skirta biovairoviai apsaugoti, bet 19 metais jai numatyta 0,3 procento viso biudžeto. Aš manau, kad galvojant apie dabartinę situaciją, kurią ką tik pristačiau, mes turime jie ieškoti rimto biudžetinio atsako, nes numatomų lėšų nepakanka ir mm, reikia tiek lėšų skirti, kad galėtume išspręsti tas problemas, kurios yra kilusios žmoniai biovairovės srityje. Labai ačiū. Ar yra kitų kolegų norinčių kalbėti? Ne, turime atstovų iš komisijos. Pirmiausia, ponia Kotkauska. Prašom. Iš Envy generalinio direktorato. Thank you very much. Uh, for... Labai ačiū už galimybę pasisakyti. Atkreipiau dėmesį į visas jūsų pastabas susijusias su biologinė įvairovė ir su tuo, kad biudžetinės lėšos šiai svarbiai daliai nėra didelės. Aš pateiksiu Jums savo atsakymą raštu į šį klausimą, tą padarysiu kaip galėdama greičiau. O dėl LIFE programos ir projektų įgyvendinimo. Turiu pasakyti, kad e, jau yra patvirtinti pirmieji e, projektai susijęs su 14-15 metais. Kol kas mes nežinome galutinių šių projektų rezultatų, tai tiek galėčiau pasakyti. Dėkoju Santė generalinio direktorato atstovas ponas Deklerk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Santė generalinis direktoratas nelabai daug ką turi pritarti, pridurti. Mes pritarėme nuomonės projektų ir sakome, kad kiekviena agentūra teikia komisijai savo programinį dokumentą e, susijusiu su ateinančių metų planais. Ir kalbant apie mūsų direktoratą, etatų skaičius atitinka uh, nustatytus prioritetus. Ir klima generalinio direktorato atstovas ponas Van Hoberik. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl e, klimato klausimų. Iš tiesų tai buvo pirmas toks tikslas ir jis buvo plataus užmojo, siekia 20 procentų. Komisijos nuomonė jis tikrai pasiteisino, buvo paskatintos investicijos į klimatą ir energetikos klausimus ir tai padeda mums pereiti prie ekonomikos, kurios siekiame iki 2050 metų. Mes taip pat įtraukiame klimatą ne tik į ES finansinės programas, bet ir į politikas. Ir dabartinis tikslas 19,3 procentų tikslas rodo, kad tokie mūsų tikslai buvo sėkmingi, mes artėjame prie numatyto tikslo ir mums dar gali pasisekti, kadangi mes dar turime vienerius metus iki 2020 metų, tai yra šios daugiametės finansų programos pabaigos ir tikimės, kad e, galbūt pavyks e, mums pasiekti užsibriežto 20 procentų tikslo. Dėkoju visiems, dėkoju už e, pritarimą. Dabar terminų, pakeitimų teikimo terminas nuomoniai ir biudžetiniams pakeitimams yra 11 Liepos 11 valanda. NV komitete balsavimas yra numatytas rūpiučio 30 dieną. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir dabar pereiname prie Is... Uh, prie, periname prie kito klausimo. Tai yra ponios Ruiz rengiamas pranešimas, tačiau kolegės dar nėra, todėl turėsime luktelti Žinau, kad ji netrukus atvyks. Taigi be jos e, šio darbo atvarkas klausimą nagrinėti negalime. she is. Hello, so uh, now we can resume. Kolegos, galime tęsti. Svarstysime e, pasiūlymų dėl reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo pakeitimus. Šiuo pasiūlymu keičiama direktyva 24 2011 metų. Pranešė yra ponė Ruiz, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad 529 pakeitimai pateikti. Galiu pasakyti bendrai, kad yra tam tikrų pakeitimų, kuriuos aš pristatysiu, tačiau e, esminių pokyčių nebus. Ir Mano nuomonė, mes galėsime užsitikrinti konsensusą darbe. Yra keletas aspektų, kuriuos norėčiau e, paminėti, tų, e, kur atsirado skirtingos nuomonės, kurie gali kelti problemų. Pirmiausia yra apriptis ir medicinos prietaisai. E, Numatomas tam tikros prievolės, kai kurie siūlo uh, savanoriškai, kiti siūlo privalomai įtraukti juos. Aš kaip pranešėja iki šiol maniau, kad būtų svarbu pradėti paprasčiausiai darbą, galbūt ne reikia taip plačiai užsimoti, kaip komisija, kad siūlo, bet mano nuomonė reikia bandyti e, vienodinti metodiką lyginant medicinos prietaisus. Kitas dalykas, e, dėl ko gali būti problemų, yra kaip e, dėl vertinimo susitarimų sudaryti mano nuomonė. 2 e, trešdaliai komisija siūlo daugumą paprastą, o kai kuriai pakeitimai siūlo įvesti kvalifikuotą daugumą. Uh, ir mes sieksime susitarimo. Nemanau, kad būtų neįmanoma galiausiai susitarti, ar tai, kad būtų kažkieno e, raudonosios linijos. Taip pat keletas straipsnių, dėl ko kilo problemų, pavyzdžiui, aštuntas straipsnis savanoriškumo principas ar privalomas e, taisyklės valstybių narių atliekamas vertinimas – Yra e, tam tikrų skirtumų tarp frakcijų, kai kas nori privalomos sistemos. E, siūloma e, nacionalinėme kontekste įvesti tam tikrus kriterijus. Bet tai susijęs su kontekstu. E, jeigu bus įdėkta privaloma sistema, mes, e, jeigu bus pasiūlyta įvesti privalomą sistemą, mes galėsime dar derinti situaciją su taryba, bet reikia derinti pirmiausiai mokslinius klinikinius e, metodus vertinimo. Ir taip pat reikia atsižvelgti į subsidiarumo principą. 22 straipsnis metodika. Taip pat yra labai svarbu uh, akcentuoti mokslinį principą, uh, skaidrumo principą ir valstybės narės atsakingos bus už įgyvendinimą numatytų priemonių. Mes galime, aš manau, sutarti šiuo klausimu ir dar baigdama noriu pasakyti, kad dėl e, nacionalinės agentūros ir koordinavimo grupė, dėl to nuomonės nėra labai įsiskyrusios, reikėtų, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl tam tikros organizacijos, kuri užsimtų vertinimais e, svarbiausias dalykas - kokybiška metodika, kuri yra parengta valstybių narių atitinkamose institucijose ir tai sustiprintų valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą taikant šį reglamentą. Ir aš nemanau tikrai, kad mums nepavyktų susitarti, kad pakeitimai iš principo prieštarautų pasiūlymui gal porą dalykų, kurias reikėtų aptarti. Tai yra apriektis ar įtraukti medicinos priemonės ir kaip tvirtinti sprendimus paprastą daugumą dviem trešdaliais ar kvalifikuotą daugumą. Ir dar vienas dalykas - skaidrumas, interesų konfliktas, bet man atrodo, kad e, tikrai nėra prieštaringos ar visiškai priešingos frakcijų pozicijos šioje srityje. Thank you very much. Now I invite the. Uh... Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjams. Pirmiausia, ponė. Ponė Grostet. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponė Kabeson Ruijas, mūsų pranešėjai. Ji darbą tikrai puikiai atliko. Labai norėčiau padėkoti jai už jos siekį e, dirbti kolegialiai Ir dabar dėl svarbiausių dalykų. Pirmiausia, dėl strategijos. Mes žinote, kad kai kurios e, didžiosios valstybės narės taryboje at, e, sutinka su uh, bendradarbiavimu pasiūlytų, bet jos nenori, kad privalomai būtų vertinamos technologijos. Ir dėl kokybės vertinimo aš nežinau, kaip tai atsilieptų tam, bet mes galbūt neturėtume uh, atsisakyti esminių elementų ir turėtume išlaikyti privalomą pobūdį bendro vertinimo. Mes tokiu būdu galėtume sureaguoti į e, tai, kas pasakyta dėl koordinacinės grupės. Valstybės narės turėtų kontroliuoti tą grupę ir atsispindi tos mintis kai kuriuose pasiūlymuose. Kitas dalykas, aštuntas straipsnis kaip kad jis siūlo išdėstyti pranešėją, tai suteiktų didesnį lankstumą ir bus galima patikslinti, kokį galima nacionaliniu lygmeniu atlikti papildomą vertinimą. Reikia tiksliai surašyti viską, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas. Aš e, taip pat kaip ir daug kas e, manau, kad 22 straipsnio e, nuostatas dėl vertimo metodų taip pat turėtų būti tikslesnės kita vertus neturime būti pernelik preskriptyvus, kad būtų galima atsižvelgti į mokslo pokyčius ateityje. Mes pateikėme pakeitimų, kuriame akcentuojama, kad reikia užtikrinti skaidrumą ir kad duomenys yra labai svarbus. Bet reikia ir nepamiršti, kad tam tikrais atvejais reikia ap, užtikrinti komerciškai jautrių duomenų apsaugą, kadangi šiame sektorijoje nepaprastai daug konkurencijos. Ir e, ypač galvojant apie tą etapą mokslinio tyrimų, kai dar nepradėta, e, nepateikta į rinką yra išvados ar rezultatai. Mal, mūsų nuomonė reikia atsižvelgti į specifiką šios sektoriaus ir turime e, užtikrinti, kad e, ne e, pakenktų šis vertinimas klinikinis retoms lygoms skirtų vaistų gamybai. Bendras vertinimas turi būti atliekamas tam tikroje sistemoje ir taip pat reikia atsižvelgti į sveikatos priežiūros sistemų įvairovę vertinimas, kad su, užtikrintų papildomą vertę, turi būti atliekamas tik savanoriškų pagrindų ir e, tik tai tam tikrais konkrečiais atvejais. Ir jeigu bus neįtrauktos, įtraukti prietaisai medicinos, mes galbūt rasime vidurio kelią. Tiek aš norėjau pasakyti. E, tikrai labai e, buvo lengva dirbti iki šiol su pranešėjai. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Piečio. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą pranešimo projektą, už apriepties pristatymą, už esamos padėties pristatymą. Norėčiau pasakyti, kad yra valstybių narių, kurios nelabai norėtų tam pritarti. Aš kalbu apie didesnės valstybės narės. Ir visos nuomonės gan aiškiai pristatytos. Mes turime būti lankstus, kiek galima lankstesni. Nes gali būti kad e, toks plataus užmojo e, projektas parlamente bus atmestas taryboje. Taryba mums gali nepritarti arba šis dokumentas gali pasiklysti biurokratiniuose tarybos koridoriuose. Mes e, žinome, kad sveikatos technologijų vertinimas yra didelis iššūkis, kai kuriuose šalise yra viena agentūra, kitose kelios agentūros, nacionalinės institucijos arba komercinės netgi įstaigos, kurios turi teisę vertinti sveikatos technologijas. Taigi aš turiu keletą pastabų. Pirmiausia, dėl e, privalomumo. Tai yra gan sudėtinga, nes privalomas aspektas, kalbant apie sveikatos technologijas, diagnozavimo, prevencijos technologijas, reikštų kad reikia tam tikrų vertinimų valstybėse narėse. Tačiau mes taip pat žinome, kad valstybės narės yra nepriklausomos ir jos nepriklausomai tvarko savo sveikatos priežiūros sistemas ir jų finansavimą. Ne viskas vienodai yra kompensuojama. Taip pat ir draudimo sistemos skiriasi. Taigi mes turime labai atsargiai kalbėti apie tokį privalomą taikymą. Taigi privalomumo aspektas bus pats svarbiausias šio pasiūlymo elementas. Ir aš nemanau, kad kai kurie elementai turi būti privaloma. Kitas dalykas yra medicinos prietaisai. Jų yra tūkstančiai kartais, tai yra tikrai smulkus prietaisai, kurie veikia nesudėtingai ir kurie netaip prisideda prie technologijų bet yra medicinos prietaisų, kurie e, spinduliuoja ir gali gydyti tam tikras retas lygas arba vėžį. Tačiau taip pat aišku, kad sveikatos technologijos taip greitai tobulėja, kad jeigu mes sukursime kažkokias griežtas e, technologijas ir koordinavimo grupę, tai gali būti, kad e, nebus įmanoma taikyti pažangesnių sveikatos e, technologijų. Todėl vėlgi turime būti labai atsargus. Ir dar vienas kontroversiškas Europos parlamente dalykas, jis yra susijęs su skaidrumu. kaip su skaidrumu ir konfidencialumu. Aš jau net nekalbu apie vaistus. Juk turime patentų teisės aktą. Patentų klausimas yra reglamentojamas ES lygiu. Turbūt nesame pamiršę tos kovos kuri vyksta dėl vaistų padedančių gydyti vėžį ar auglius ar retasias ligas. Arba vaistus, kurie yra susiję su antimikrobiniu pasipriešinimu. Juk visa tai daro įtaką tokių technologijų kainai. Kita vertus, mes norėtume, kad šis procesas būtų skaidrus, turėtume uh, turėti kuo daugiau informacijos apie konkrečius vaistus ar medicinos prietaisus. Taigi vidurio kelią rasti gali būti labai sudėtinga. Ir žiūrėdamas į bendrą pranešimo projektą, aš laikausi gan skeptiškos nuomonės, bet tikiuosi, kad pavyks rasti kompromisinių pakeitimų, kuriems galės pritarti uh, ir parlamentas, ir kitos institucijos. Galbūt pasiūlymas nebus tokio plataus užmojo, bet jam galės pritarti taryba. Girdžiu įvairių delegacijų taryboje nuomonės šiuo klausimu ir turiu pasakyti, kad mano nuomonė tikrai yra dar net labiau skeptiška. Pane Maisner, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai. Jau įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, galėjome daug ką aptarti. Mes ketvirtadienį e, dar kartą susitiksime su šešėliniais pranešėjais, aptarsime, ko dar nespėjome aptarti. Jau daugelis dalykų buvo paminėta. Buvo sakyta, kad valstybės narės e, pasiūlymui nepritarė. Jos nenori tokio pasiūlymo. Jos nori laikyti subsidarumo principo, tą sako ir mano frakcija, bet aš manau, kad reikėtų išsiaiškinti, kur yra valstybių narių kompetencijos, jų negalima liesti, bet ES yra užtikrintas ir laisvas asmenų, prekių judėjimas. Taigi mes turėtumėm siekti harmonizacijos ten, kur tai įmanoma, vietoj to, kad būtų kuriam, kuriami 27 ir 28 skirtingi pripažinimo metodai. Aš džiaugiuosi pateiktų pasiūlymų, džiaugiuosi, kad jis pateiktas, bet noriu pasakyti, kad 8 straipsnė reikėtų numatyti lankstumą valstybėms narėms mes turėtumėm siekti susitarimo trilogo metu, pasiekti gerą rezultatą. Tikiuosi, kad ir valstybės narės mumis bus linkusios dėrėtis, jeigu mes būsime nusiteikę lankščiai dėl privalomų dalykų. Manau, kad kalbant apie vaistus, tai reikėtų uh, privalomo privalomų nuostatų, o dėl medicinos prietaisų gali būti ir e, laisvai pasirenkamos nuostatos. Jau yra reglamentas dėl medicinos prietaisų, kuris turėtų būti gyvendintas iki 20 metų. Ten kalbama ir apie klinikinius tyrimus ir panašus dalykus, taigi nereikia dubliuoti darbų. Kalbant apie medicinos prietaisus, tai valstybės narės e, turi e, atlikti tai, ką paprastai atlieka dėl ATA Tai yra svarbu, norint užtikrinti ir kainodarą. Valstybės narės dažn, dar e, retai iš instrumento naudoja. Reikėtų vengti dvigubo darbo. Džiaugiuosi, kad e, manau, kad informacija reikėtų keistis, bet tai turėtų būti daroma savanoriškų pagrindų. Dėl ATA. ES lygmenių nėra pakankamai išteklių, taigi mes turėtumėm sutelkti savo dėmesį ties svarbiausiais dalykais. Na, o dėl kitų aspektų galima būtų numatyti laisvai pasirenkamą požiūrį, o ne privalomą. Kas man patinka? Apribojamas komisijos vaidmuo. Na, komisija nebūtinai turės teisę balsuoti, bet ji galės viską koordinuoti. Aš irgi laikausi panašaus požiūrio. Svarbu, kad ir kiti ekspertai galėtų išreikšti savo nuomonę. Dabar dėl platformos susijusių pusių arba suinteresuotų asmenų platformą. Manau, kad čia reikėtų proporcingo požiūrio, reikėtų į veiklą įtraukti ir nevyriausinės organizacijas, pacientų atstovus, bet ar reikia įtraukti ir vartotojų teisų organizacijas, apie tai dar būtų galima padiskutuoti. Taip pat svarbu, kad ir e, gamintojų atstovai atstovai būtų kiek įmanoma neutralesni. Negalima iš karto jiems uždaryti durų ir kliautis vien tik tais ekspertais. Kartais svarbu, kad dalyvautų ir e, pramonės sektorius atstovai, bet jie turi turėti pakankamai žinių. Apie tai dar būtų galima padiskutuoti. Dėl skaidrumo, tai buvo minėta, manau, kad tai svarbus dalykas, bet turėtumėm pagalvoti, ką daryti su jautriais e, duomenimis, kurių negalima skelbti. Kaip apsaugoti pacientų duomenis, tai labai svarbus aspektas, kurio reikėtų nepamiršti. Mūsų darbas atrodo labai techninis, bet jis tikrai labai naudingas e, ES piliečiams. Su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Esu tikra, kad pavyks rasti gerus e, kompromisus ir dėl medicinos prietaisų, ir dėl privalomo taikymo arba ne. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimą. Kuo stipresnė bus mūsų bendra pozicija, tuo didesnė tikimybė, kad mus lydės sėkmė darybose. Ačiū. Now, uh... Labai ačiū. Dabar ponas Lyzė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, o taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Šešėliniai pranešėjai Grostet iš APP frakcijos. Uh, Noriu pritarti daugeliu jau išsakytų pastabų, bet taip pat pateikti ir keletą konkretesnių pasiūlymų, kaip būtų galima išspręsti kontroversiškus klausimus. Manau, kad tai svarbus pasiūlymas. Vokietijoje vyksta diskusijos ir su Vokietijos parlamento nariais. Vokietijoje e, jaučiamas labai stiprus pasipriešinimas šiam komisijos pasiūlymui. Aš manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį ties keliais svarbiausiais dalykais ir stengtis e, elgtis konstruktyviai. Labai svarbu e, vengti dvigubo darbo. Reikėtų kiek įmanoma daugiau darbo atlikti europinių lygmenių dėl 12 ir kitų straipsnių. Ten kalbama apie Europos vaistų agentūros ir ATA institucijų dialogą. Manau, kad čia reikėtų dar geresnių nuostatų. Svarbu, kad būtų pramonėje gaminama daugiau tokių vaistų, kurie turi terapeutinį poveikį, o ne tokie, kurie um, pacientams nepadeda. Tik tada bus naudingas komisijos pasiūlymas. Su kitais kolegomis aš pateikiau pakeitimų. Visų pirma, opt-out taisyklė. Ar, ar, ar nuostatos turėtų būti e, taikomos privaloma tvarka ar ne. Man atrodo taip, tai turėtų būti privalomai taikoma tam, kad nebūtų suskaldyta rinka. Įsivaizduokime, kad yra europinė procedūra ir 27 nacionalinės procedūros, taigi reikia ir tam tikrų europinių, pris, e, europinių įsipareigojimų. Vis dėlto reikia numatyti ir pagrįstą opt-out. Valstybės narės gali turėti savo terapinius standartus ir ne visus būtų įmanoma perkelti e, į naujus teisės aktus. Galbūt kažkokia valstybė narėje standartai visiškai kitokie ir dėl to mums neaktualūs ES tyrimai, taigi tuomet būtų galima vadovautis opt-out taisyklė. Bet be turiu menį tik opt-out pagal komisijos pasiūlymą, o ne bet kokį opt-out. Komisijos pasiūlyme kalbama ir apie dviejų trečdalių daugumą. Manau, kad reikėtų vadovautis ES veikimo sutartimi. Ten yra nuostata dėl kvalifikuotos daugumos, kaip yra primami sprendimai. Tai tokią nuostatą reikėtų ir perimti. Kalbama apie dviejų trečdalių e, daugumą ir tai jau pasiteisinusi taisyklė. Uh, Dabar dėl medicinos prietaisų. Manau, kad komisijos pasiūlymas nėra tikslingas. Komisijos pasiūlyme yra numatyta analizavimo procedūra skrūtinį. Tikrinimo skrūtinį e, procedūra. Bet kai kalbame apie medicinos prietaisus, tai yra numatyta procedūra didelės rizikos prietaisams. E, tai yra reikalinga norint užtikrinti papildomą saugumą kai kyla kažkokių tai bejonių ar prietaisas saugus. Bet šiuo atveju kalbame ne apie e, saugumą, kalbame apie naudą vartotojui, naudą pacientui. Tai yra kažkas kitka. Gali būti labai e, pavojingas prietaisas, kuris galbūt implantuojamas į pacientą, turi ir šalutinį poveikį. Dėl tokio prietaiso galbūt net nekyla e, klausimas dėl jo poveikio, arba galbūt toks prietaisas gali kainuoti labai brangiai. Antra vertus, gali būti toks medicinos prietaisas, dėl kurio saugumo nekyla jokių abejonių, bet toks medicinos prietaisas galbūt kainuoja labai brangiai. Ir ar atsipirks toks prietaisas, ar e, toks brangiai kainuojantis prietaisas atneš e, naudos pacientui, ar ta kaina nebus per didelė. E, Na ir aš pateikiau pasiūlymą kol kas neįtraukti medicinos prietaisų. Argumentai jau buvo išvardinti, dar labai ankstyvas etapas, dar neaišku, kaip taikyti tą atę. Ir viską bus, medicinos prietaisus bus galima įtraukti tada, kai valstybės narės pradės e, svarstyti šį klausimą nacionaliniu lygmeniu, siekiant užkirsti kelią uh, rinkos susiskaldimui. Jeigu tokios nacionalinės taisyklės jau patvirtintos, jeigu valstybėse narėse egzistuoja procedūros, tai tokius medicinos prietaisus, dėl kurių egzistuoja nacionalinės procedūros, jiems galėtų būti taikomos ir europinės taisyklės. Aš tikiuosi, kad kolegos įvertins šį pasiūlymą, peržiūrės tą pasiūlymą. Aš be abejo esu nusiteikęs atvirai kompromiso atžvilgiu. Mes čia pasirinktumėm kiek kitokį požiūrį, ne kad komisija. Kolegė Grostet sakė, kad reikia subalansuoto, pagrysto požiūrio, reikėtų apsiriboti e, tam tikrais medicinos prietaisais. Tai būtent dėl to aš ir pateikiau tokį pasiūlymą. Labai ačiū. Is, uh, else... Labai ačiū. Atsiprašau, ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, ponė Antelės, Europos komisijos atstovė. Labai ačiū. Dėkoju parlamentariai Ruiz už plataus užmojo e, dokumento parengimą ir už puikų darbą ir už komisijos pasiūlymo palaikymą. Tai yra labai svarbus komisijai pasiūlymas. Šio pasiūlymo komisija reaguoja į parlamento prašymą ir šis pasiūlymas yra grindžiamas bendradarbiavimu, kuris vyko vykdant bendruosius veiksmus. Norėčiau sureaguoti į keletą diskusijoje kilusių klausimų. Pirmiausia, dėl apriepties ir dėl medicinos priemonių. Atrodo, kad parlamente nuomonės išsiskiria dėl medicinos prietaisų įtraukimo į taikymo sritį ir kokį metodą taikyti jų atveju. Komisija e, konsultavosi plačiai su suinteresuotomis pusėmis prieš pateikdama šį pasiūlymą. Taip pat tarėme su medicinos prietaisų pramonės atstovais ir mes tikime, kad e, tikrai mūsų pasiūlyme yra atliepta į pramoniai kylantį susirūpinimą. Mes susitelkėme į tuos medicinos prietaisus, kurie kelia didelę riziką. Mes taip pat numatome, esame tam tikro lankstumo dėl bendro darbo. Mes taip pat reaguojame į e, medicinos prietaisų vietą rinkoje ir e, siūlome feizin vadinamąjį e, požiūrį. Sistemą bus galima E, tobulinti toliau. Mes manome, kad e, medicinos prietaisai turėtų likti e, šiame reglamente, atsižvelgiant žinoma į gautus patarimus konsultacijų metu. Tačiau šis pasiūlymas yra netoks ambicingas, koks yra taikomas vaistų ir kitų priemonių srityje. E, nacionalinės procedūros atliekant sveikatos technologijų vertinimą, kalbu apie vaistus, yra kur kas labiau išplėtotas valstybėse narėse. Todėl e, penktame straipsnėje apreptis yra apribota, tačiau mes numatome tam tikrą savanorišką darbą medicinos prietaisų atveju, ypač jeigu pagal 19 straipsnį galima pridėtinė vertė. Aš taip pat norėčiau keletą žodžių pasakyti apie privalomą ir savanorišką pasiūlymo aspektus. EPSCO taryboje taip pat gan aiškiai matėme, kad būtina svarstyti šios klausimus techniniu lygiu. Europos komisijos ketinimas, siūlant 8 straipsnį ir kitus šio pasiūlymo elementus, buvo pagrystas darbo optimizavimu ES lygiu. Mums būtina vengti bendro darbo dubliavimo, taip pat turime pasirūpinti, kad bendras darbas būtų pritaikytas įvairiose valstybėse narėse. Taigi mums esmė buvo turimų išteklių optimizavimas. E, Pone Grostet sakė, kad Tai yra susiję ir su valstybių narių vaidmeniu, su koordinavimo grupės funkcijomis. Žinoma, visi šie aspektai taip pat yra svarbus. Mes manome, kad galime užtikrinti aukštą įsipareigojimo lygį, tačiau mes taip pat toliau laikysimės nacionalinių vaistų kainodaros ir kompensavimo taisyklių dėl skaidrumo. Komisija sutinka, kad skaidrumas ir nepriklausomumas yra esminiai šio pasiūlymo elementai, tai yra labai svarbus um, pasiūlymo aspektai, bet turime pripažinti, kad um, kai kurie duomenys gali būti itin jautrus, todėl reikia siekti pusiausviros tarp domino apsaugos ir skaidrumo, bet žinoma, turime siekti kuo didesnio skaidrumo. Ir galiausiai dėl e, pusiausviros tarp įgyvendinamo gyvendinamojo teisės aktų, gairių dokumento ir pačio teksto. Galima galvoti apie naują tekstą metodologijos dalyje. Čia būtina rasti tinkamą pusiausvirą. Taip pat turime atsižvelgti į skirtingą teisinį e, svorį. Ar rinksimės e, pagrindinį dokumento tekstą, ar įgyvendinamą į teisės aktą, ar deleguotojį, ar kitokį. Be to reikia atsižvelgti į komitologijos komitetų darbą bei koordinacinės grupės darbą. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė dėkoju. Bueno, pues muchísimas gracias. Pone Cabeson Ruiz. Dėkoju komisijai ir visiems šešėliams panešėjams, pirmiausiai už jūsų e, toną diskusijose. Norėčiau e, pasakyti, kad puikiai suprantu, kas pasakyta apie valstybių narių nuomonę ir suprantu, kad pokyčiai gali uh, E, kelti problemų, bet Europos parlamentas atsižvelgdamas į e, šias problemas, kurias aš puikiai suprantu, problemas, kurios gali kirti vartiems narėms, e, dėl, pavyzdžiui, sąnaudų, medicinos technologijų, kainos ir panašiai, bet noriu pasakyti, kad mes turime kurti daugiau Europos Sąjungos ir turėtume užtikrinti kaip galima platesnę prieigą prie technologijų. Ir verta dirbti toliau, nežiūrint tų problemų, kurios gali kilti valstybėms narėms. Bet mes turime užtikrinti pacientams galimybę naudotis aukšto, aukšto ligmens e, technologijomis ir kad būtų mažiau diskriminavimo sistemoje. Reikia, aišku, tam tikro lankstumo bet mes turime gana e, tvirtas priemonės numatyti. Aš tikiuosi, kad mes e, toliau pratesime darybas e, per trišalės darybas, gali kilti, galime išgirsti apie valstybių narių problemas, bet tai, kad siūloma yra būtina tam, kad užtikrintume platesnę prieigą prie medicinos technologijų. Ir uh, kaip sakiau, kad mes e, su šiuo pasiūlymu galime e, išvengti veiklos dubliavimo, veiksmingiau panaudoti turimus išteklius ir e, tyrimai leis mums palyginti rezultatus geriau ir taip pat sustiprinsime kokybę pačių tyrimų vertinimo. Dabar dėl medicinos priemonių arba įrangos. Aš mm, noriu pasakyti, kad e, dabar e, daugiausiai vertinami yra medicinos prietaisai. Tai yra sektorius, kuris visą laiką plečiasi, bet reikia, matome, kad vis didesnis poreikis atsiranda keistis e, duomenimis. Ponas Lyzė kalbėjo apie tam tikrą riziką, bet mes turime uh, E, sugebėti nustatyti, kuri sritis pradžioje gali būti įdomiausia valstybės narėms dirbti, apie tai kalbėjo ir ponia Grostet. Mes turime, aišku, atsižvelgti į tai, kas aktualu yra pacientams ir taip pat reikėtų sukurti konstruktyvę sistemą, kuri leistų galiausiai užtikrinti pusiausvyrą visiems. Dėkoju. Norėčiau priminti Jums, kad balsuosime rugsėjo 13 dieną dėl šio klausimo per ir e, per pirmą spario savaitę bus balsuojama per plenarinę sesiją. O komitete balsuosime 13 rugsėjo per mūsų neilinį posėdį. Dabar pagal darbo tvarkį yra numatytas balsavimas. Skelbime pusės valandos pertrauką.

Hello everyone. Sveiki. Vienintelis e, klausimas balsavimui. Pateiktas šiandieną klausimas, ar reikėtų jau balsuoti. Visi nusteikė ryštingai. Elektroninis balsavimas. Įdėkite į aparatus savo korteles. Balsuojame dėl laikinojo susitarimo skatinimas naudoti atsinaunančią išteklių energiją. Nauja redakcija, vienintelis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priskaičiuos, ponė Lyjo, ir priskaičiuosime jūsų balsą. Balsavimas baigtas, didelė balsų persvara patvirtinta. Sveikiname poną Bas Eikaut. Tokiu būdu šios dienos posėdį baigėme, rytoj pradėsime nuo koordinatorių sustikimo, o 10 val. vyks komiteto posėdis. Ryt po pietų atvyks Austrijos ministrė raginu visus atvykti. Dėkoju.